Dabar pradedame balsavimą. Visų pirma, balsuosime dėl siūlymą pareikšti nepasitikėjimą komisiją. Vyks vardinis balsavimas šiuo klausimu. Yra reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir du trešdaliai bal, atiduotų balsų. Parašau visus sėstis į vietas. Pasiruoškite vardiniam balsavimui. Pradedame balsuoti. Augenblick. Na. Ja, bitte sehr. Prašau, kažkas nori pasisakyti. Ja. President, um, I, I can't, under the rules... Pirmininkė, pagal taisyklės negalima kelti plakatų parlamente. Ir štai matome labai daug plakatų prašyčiau, prašau paprašyti kolegų jūs pašalinti. Priešingo atveju ir mes turėsime teisę tą patį daryti. Pagal darbo tvarkos taisyklės negalima ir vėliavėlių laikyti ant stalų, tai ir jas nusimkite. So. Okay. Die Abstimmung ist. Kągi, baigiame balsuoti.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 Er Ponai ir ponios, noriu Jums pateikti pranešimą. Lapkričio 27 dieną pirmininkų suiga pagal 42 straipsnį po diskusijų Libė komitete nusprendė pona Giovanni Butarelį paskirti Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnų.